ist für die äh, entwicklung der region dort. Ačiū. Tame regione, apie kurį kalbame, reikia geresnių gyvenimo sąlygų, reikia stabilumo, reikia saugumo ir žinoma, mes turime užtikrinti migracijos srautų sustabdymą. Jeigu nebus geros ekonominės, socialinės situacijos, tai nebus stabilių valstybių ir nebus jokios galimybės bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėms, pavyzdžiui, ir siekiant užkirsti kelią žmonių mirtims viduržėmio jūroje. Čia mums tiesiog reikia daugiau nuveikti. Ir kolega Benifei pateikė savo gerame pranešime labai daug konkrečių pasiūlymų. Šalis turi sustiprinti savo tarpusavę santykius. Mūsų santykis su tuo regionu vis dar yra kažkoks kolonijinis santykis. Mes turime vykdyti geresnę infrastruktūrinio bendradarbiavimo politiką, pagerinti santykius su visu regionu, ne tik su atskiromis šalimis. Galbūt tokiu būdu mes galėsime užtikrinti šioms šalims geresnį ekonominį, geresnį ekonominę raidą, socialinę raidą. Juk tai yra tiesioginiai mūsų kaimynai. Tai yra valstybės, kurios yra viduržėmio jūros pakrantėse. Mums to bendradarbiavimo gyvybiškai reikia ir reikia dėti daugiau pastangų, kad jis vyktų, nes tai yra mūsų pačių interesas. Mes turime sustiprinti tas šalis taip, kad jų, kad jų žmonėms gyvenimas jų pačių šalyse būtų geresnis. Tada mes galėsime užtikrinti taiką, užtikrinti demokratiją e, tose šalyse ir pasieksime savo tikslų. Ačiū. Grazie mille. Dėkuoju. Dėkuoju dabar socialistų demokratų frakcijos vardu gerbiama Ana Homeš. Europos Sąjungos tyla reaguojant į taikias demonstracijas Alžyre rodo, kaip mažai mes pasimokėme iš arabų pavasario. Mes vis dar apsimetame, kad Libija turi laivyną ir tinkamą deramą vyriausybę. Ar kad padėtis Egipte pagerėjo lyginant su Mubarako valdymo laikais? Jeigu Europa nori užsitikrinti plačią strategiją e, viduržėmio jūros pietinės pakrantės e, pusė, jeigu nori palaikyti žmonės, kurie reikalauja laisvės, taikos ir demokratijos, turime klausyti savęs, kodėl turime tiem žmonėms padėti. Jeigu nepadėsime jiems, mes savo nepadėsime, nes mūsų likimai yra taip tampriai susiję. Mes turime padėti tom šalims kurti e, darbo vietas jaunimui tose šalyse. Brando Benifei kalba savo prašymę apie ES tikslus regione, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, moterų teisų įtvirtinimą. Reikia integruotos politikos kuri mums, pavyzdžiui, leistų spręsti prekybos žmonėmis problemą, užkirstų kelią teroristinėms grupuotėms veikti ir valstybės narės bei kiti regiono veikėjai e, dažnai bendradarbiauja su teroristais, kurie veikia prieš mūsų interesus Europoje. Dėkoju dabar EKR frakcijos vardu, suteiksiu žodį Richardui Černeckiui. Prašau, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, labai ačiū, komisarė. Pirmininkė, Na kągi. Reikia padaryti išvadas iš arabų pavasario, o tos išvados na, negali būti pernelik skubotos. Kartais mes tame regione remiame politinės politinės jėgas, kurios, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, gali atnešti tik daugiau žalos negu naudos. Man atrodo, kad mums reikia ir realistinio, ir pragmatinio požiūrio vertinant tai, kas vyksta tose šalise. Be jokios abejonės turime remtis remti tuos, kurie regione atstovauja mūsų vertybėms ir jas propaguoja. Tačiau neturime imtis tokių priemonių, kurios būtų nenaudingos mums patiems. Dėkoju, kolega, sako pirmininkas, o dabar Alde frakcijos vardu kalbės ponas Šankė. Pone sakė, pirmininkė, kolegos, aš pradėjus dirbti Europos parlamente, e, pirmiausia, užsėmiau e, arabų pavasario klausimais ir baigdama kadenciją taip pat kalbu apie tai. Mes e, kalbame žmonės, kurie nori užsitikrinti galimybę kurti savo gyvenimus. Žmonės, kurie to reikalauja, turėtų sulaukti tvirtos mūsų paramos. E, mes e, turime padėti savo kaimynams. Ir visuomet mane lydi toks prarastos galimybės jausmas. Mes e, turėtume investuoti į jaunus žmonės artimuosiuose rytuose, Šiaurės Airijoje. Atsiprašau. <laughs> Šiaurės Afrikoje. Ir mes turėtume pasisakyti už maršalo planą artimuosiuose rytuose pirmiausia galvoti apie mažumas, apie moteris. E, dažnai tie žmonės kenčia nuo korumpuotų autoritarinių lyderių, bet tikrai labai verta investuoti į tuos žmonės. Europos e, sąjunga mato, kad kai kurie įvykiai visiškai nusisuko netinkama e, linkme. Kas įvyko Sirijoje? kaip mes elgiamės po to, kai žmonės bėgo nuo smurto, mes e, savo atsakomybę permetėme kitiems už pinigus, kurie pakliuvo į kitų diktatorių rankas. Jeigu pažiūrėsime šiandien ir žyrą, tai pamatysime, kad e, galime matyti teikiamus E, poslinkius, bet pažiūrėkime kitur - Egiptas, Sirija, karas Sirijoje tebe vyks ir mes e, nesugebėjome išspręsti šio karo. E, arabų pavasario sukilimai mums rodo, koks turėtų būti mūsų vaidmo pasaulyje. Mes turėtume ir toliau siekti gerinti savo politiką, nenusigręžti nuo savo prievalių, nes mūsų likimai yra susiję su artimųjų rytų žmonių likimais. Dėkoju dabar e, žaliųjų vardu Hordisolė. Prašom vieną minutį. Dėkui, pirmininkė. E, didžiosios viltys reikalavimai, kurie išjudino arabų pas, pavasarį, yra neįvykdytos. Daugiai šalių uh, žmonės prat protestavo prieš e, autoritarizmą, represijas, korupciją, galimybių stoką, bet dėja į jų reikalavimus iki šiol neatsižvelgta ir dėja padėtis kai kuriuose šalyse dar pablogėjo. ES e, atsakas e, į reikia pripažinti, nebuvo taip pat deramas po arabų pavasario, trūko ambicijų, trūko vizijos ir valstybės narės, kai kurios pirmiausiai galvoja apie savo e, interesus, specialius ryšius, o neieškojo vientiso atsako, nuseklaus. ES turėtų pirmiausiai kalbėti apie e, demokratiją žmogaus teisės e, menos regione, nes šiaip autoritariniai režimai yra pažeidžiami ir reikia suvokti, kad šis regionas nesuklestės be demokratinių pokyčių ir pagarbos žmogaus teisėms. Dėkoju, Džordi, dabar e, GUE NGL vardu pasisakys gerbiamas Viegas. E, prašau vieną minutę. Praėjo aštuoneri metai nuo arabų pavasario pradžios. Ir mes E, matome, kad žmonių nepasitenkinimu tarsi pasinaudojo vakarų valstybės. Dabar valstybės nebėra tokios stabilios, netokios saugios, e, karinė intervencija Libijoje, Sirijoje, imperializmas ir tai visiškai destabilizavo tą regioną, kalbant objektyviai. Sustiprėjo netgi autoritariniai režimai, matome prekybą žmonėmis vykstančią Taip pat organizuotas nusikaltimas e, plečiasi. Mums reikėjo Mes gyvename plačią strategiją, bandydami užvaldyti energetinius išteklius, kurių taip gausu toje pasaulio dalyje. Savo rezoliucijoje e, mes visiškai nekritikuojame ES, NATO ir JAV vaidmens toje pasaulio dalyje. Aš ir mano frakcija remiame tai, kad žmogaus teisės E, ne, neakcentuojamos ir nesikima gražinti valdžios žmonėms. Dėkui dabar e, nefardu ponas Šafhauser. Prašom, vienai minutiai. E, turime kalbėti ne apie arabo pavasarį, bet apie žiemą, ilgą žiemą mirties ir griovimo. Tai islamistinė žiema ir E, regionas iš jos neišveda. Mes matome dabar keletą e, pumpurų, bet dėl to, kad islamistus Egipto armija įveikė ir rusai bei iraniečiai Sirijoje. Ir e, žinome, kad Europos, kaip elgėsi Europos Sąjunga, o taip pat matėme, kad jav ir europiečiai rėmė musulmonų brolyje Egipte ir Tunise, Salaf, Egipto, Sirijoje ir vienas ir kitas Libijoje ir tai tik tai sėjo smurtą ir griovimą ir visas e, regionas yra dabar visiškame chaose ir ne, negalime mes primesti demokratijos iš šono ar kalbėti apie e, žmogaus teisės apskritai. Abstrakčiai mes e, turime suvokti, kad e, e, garantijas ir stabilumą gali užtikrinti tik tai stiprios valstybinės struktūros. Dabar ponas Balco. Dėkoju, pirmininkė. Po arabų pavasario buvo parengta tokia ataskaita, kuriame, kurioje teigiama šviesa nušviečiami 2011 metų įvykiai. Neva diktatūros buvo pakeistos demokratinėmis sistemomis ir panašiai. Deja, deja, taip nebuvo. Nors amerikiečių ir britų karinės pajėgos panai, sunaikino vieną kitą diktatūrą, tačiau vietoj jų iškilo kitos diktatūros, niekiek neprastesnės. Be to prasidėjo nelegali migracija ir jos mastai labai išaugo ir netgi pakenkė ES identitetui. Taigi ataskaitas galima rašyti be galo, bet kai rašai tas ataskaitas reikėtų pagalvoti ir apie tai, kas vyksta su žmonėmis, su vietiniais gyventojais, su tais, kurie tose šalyse patyrė priespaudą. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės Parlamentaras prieda pusantros minutės. Bon, là, bon. Merci infiniment. Labai ačiū, viskas gerai. Arabų pavasaris rezultatai tikrai nėra vienalyčiai. Regiono plėtotę galime palyginti su 90-ojų dešimtmečių žlugus Sovietų sąjungai, taip pat oranžinė e, revoliucija ir Kremliaus bandymais kištis. E, šiame regione, apie kurį kalbame, kai kurios šalis, kaip, e, tokios kaip Tunisas, e, žengia tvirtai demokratijos keliu ir kai kurios vos gali gyvendinti tvarias reformas. Taigi matome, kad demokratija demokratizacijos procesas yra nevienodas, kaip kad 90-mečio e, pabaigoje Europos rytuose ir centre. Ir ES vaidina labai svarbu vaidmenį, siekiant sustiprinti užgimstančią demokratiją, taip pat suteikiant daugiau e, galimybių žmonėms profesiniam gyvenime. Pagal e, kontekstą ir šalį mes turime veikti ir manau, kad sąlygų taikymas yra geras požiūris, taip pat teisų žmogaus, teisinės valstybės principų gyvenimas turi būti kiti reikalavimai. Ir mes e, taip pat galime kai ką savo veikloje pagerinti. Reikia, kad mes e, kalbėtume sutelktai, kad valstybės narės e, vieningai žiūrėtų į E, padėtį tame regione. Ir matome, kad e, labai e, įsiskyrė nuomonės tam tikrais atvejais dėl Sirijos. Ir pirmininkė, atsiprašau, kad viršiu kalbimo laiką, dėkoju Jums už supratimą. Ačiū. Toliau. <clears throat> Socialdemokratų vartų. Pone Gil ponė pirmininkė. Prieš aštuonerius metus mes labai tikėjome, kad regionas bus demokratiškesnis, įtrauktis bus didesnė. Tačiau faktiškai mes matome, kad padėtis palyginti su 2011 metais pablogėjo. E, socialinė neligybė ir daugelis kitų problemų neįspręstos ir užuot jos sprendusio, ES verč, leidžia valstybėms narėms vadovautas savo siaurais interesais. Tai visiškai akivaizdžiai atsispindi migracijos rautų valdymo politikoje, kuri kelia pasidigėjimą ir neviltį. Todėl komisarė, aš gaunu iš savo rinkėjų laiškų apie žmogaus teisų pažeidimus Libijoje ir apie tai daug kalbama žiniasito. Ką jūs konkrečiai darėte, kad taip nebūtų? Antras klausimas. Kaip e, šiame regione Europos Sąjunga remia įvai, pilietinę visuomenę, kad ji galėtų e, sudaryti sąlygas pasike, demokratiniams pasikeitimams, kaip mes galime užtikrinti, kad jaunimas galėtų plačiau dalyvauti priimant sprendimus ir kaip kovojama su uh, korupcija. Ir dar visiškai akivaizdus yra Rusijos veikimas regione. Tai negi mes neturime jokių politinių ambicijų, kad nesėimame uh, prieš priešinių veiksmų. Labai ačiū. Toliau ponas Jurakas. Pirmininkė, ponios ir ponai, arabų pavasaris tai tikrai labai svarbi mums patirtis, tai yra mums visiems didžiulė pamoka, kurios negalima pamiršti. Tai atsakomybės pamoka. Ir čia nekalbam apie kažkokius tai abstrakčius politinio realizmo dalykus. Tai yra atsakomybė už žmonės. Arabų pavasaris tai pilietinis karas Sirijoje, tai karas kuris pakenkė visai Sirijai, tai pilietinis karas Libijoje, arabų pavasaris, tai kontekstas, kuriame iškilo ISIS. Sutinku su visais, kurie šioje salėje pasakė, kad mes turime stengtis padėti toms šalims vystytis ir stiprėti. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime kištis į konfliktus, kurių rezultatai mums yra visiškai nežinomi ir neaiškus. Dabar tie rezultatai dabar jau atsiskleidė pačia tragiškiausia savo pusė. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau kalbės gerbiamas Kolumbija. Vieną minutę. Prašau, pirmininkė. Daug kas skundžiasi pasiekmėmis, tačiau pažiūrėkime, kokios priežastys. Jeigu praėjus penkiems metams po arabų revoliucijos, kurią vadiname pavasariu, vis dar nesuvokiam, kas įvyko, suku, sukėlėme karą Sirijoje, Libijoje. Tas pavasaris, tai tikra katastrofa, prasidėjo didžiausias arabų islamo terorizmo laikotarpis Kaip mes už tai atsiskaitysime mūsų tautoms, ką turėtų sakyti Olandas ar kiti? Mes rėmėme tuos, kurie pralaimėjo, kalbėjome nuolat apie kažkokį demokratinį atsinaujinimą ir privedėme prie to, kad kai kurios valstybės, kaip Libija, Libija visiškai sužlugo. Mes stengiamės plėtoti kažkokią demokratiją, bet pirmiausia, nuo tos mūsų politikos kenčia žmonės tose šalise. Šalims reikia leisti atkurti savo suverenitetą, tai yra vienintelė įmanoma išeitis joms. Dėkoju. Dabar kalbės. Po... Milan Mon, pusantros minutės. Prašau įsijungti mikrofoną. E, dabar jau veikia. Aš manau, kad mūsų pietinė kaiminystė yra labai svarbi. E, Deja, per pasuosius keletą metų arabų pavasario viltys neišsipildė ir kil, matome daugybę problemų politinių, ekonominių, socialinių saugumo. Uh, problemų ir iššūkių. ES institucijoms tos šalis turėtų būti vienas iš didžiausių prioritetų. Per pasarus 20 metų mes daug dėmesio skiriame rytų Europos šalims, bet pamiršome e, pietinės kaimynės. E, ir Daug mes turime bendrų iššūkių, pavyzdžiui, saugumas, klimato kaita, kova su terorizmu, e, prekybos rautai, abipusiai investicijos ir panašiai. Taip pat mes turime skatinti politinį dialogą su tomis šalimis tiek dvi šalių, tiek daugia šalių pagrindų. Mes turime Vidužymio jūros sąjungą, kurie jau dešimt metų, bet nepakankamai ją išnaudojame nes e, pradžioje turėjome labai daug vilčių, siemė su jie labai daug vilčių ir ji neišplėtojo viso potencialo. Taip pat noriu pasakyti, kad daug e, valstybių narių, kaip kad mano, Ispanija palaiko tamprius ryšius su e, viduržėmio jūros pietinėmis šalimis dėl istorinių, politinių priežasčių. Uh, Ir mes, e, kaip ir ES, palaikome dialogą, dirbame kartu, e, siekėme prisidėti prie ekonominės plėtotės regiono, e, šviesti jaunus žmonės. Viduržėmio jūros šalis kartuoju turi būti viena iš didžiausių, vienas iš didžiausių prioritetų ES ir valstybėms narėms. Dėkoju, kolega. Dabar suteiksiu žodį gerbiam Tokešui. Vieną minutę, prašom. Elnök úr, föltétlenül elismerésre méltó az Európai Unió. Pirmininkė. Gerai, kad ES stengiasi artimuosiuose rytuose bei Šiaurės Afrikoje, taigi šiame regione, kuriame tiek daug krizių, padaryti kažką teigiamo, prisidėti prie to regiono ateities formavimo. Migracijos krizė viduržėmio jūroje visiems mums yra rūpintis klausimas tai svarbus klausimas ir toms šalims, iš kur migracija vyksta, ir toms šalims, per kurią įvyksta, ir toms, į kurią ji yra nukreipta. Taigi turime šios klausimus spręsti rimtai. Mes turime pripažinti, kad mūsų lygišiolinė migracijos politika buvo nesėkminga ir turime ją performuoti iš naujo. Nelegali migracija turi būti sustabdyta, bet tą galima padaryti tik tai kovojant su migracijos, šalim, su migracijos kilmės šalimis. Neturime perkelti tų šalių problemų į Europą, turime stengtis iškelti tas problemas išspręsti jų pačių šalyse. Tai yra Vengrijos modelis. Ačiū. Dėkojame, kolega. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Vienas parlamentaras paprašė žodžio. Prašau. Julie Ward, pirmininkė, tikrai uh, verta buvo pasilikti iki dabar salė, kad uh, pasidaryčiau svarbų uh, pareiškimą, kai suklestėjo rau pasaulis, valstybės narės prarado galimybę išplėtoti abicingą užsienio reikalų politiką, pagrįstą žmogus teisėmis, demokratija, teisinės valstybės principais. Mes nuvylėme jaunasias kartas, kurios buvo lyderės tų judėjimų. Pirmiausia, galvome trumparegiškus ekonominius interesus, užuot rėmę ilgalaikį kelią link demokratijos tose šalyse. Mes užuot būdė ambicingi gynėme savo interesus, prašėme kaimynų, kad jie už mus tvarkytų migracijos problemas, užvėrėme savo sienas ir toliau pardavinėjome ginklus ir toliau buvome užsimerkę, nenorėjome matyti, kaip blogėja žmogaus teisų gynėjų padėtis. E, kai baisiai elgiamasi su moterimis LGBTI į kuplius žmonėmis. Žmonės Alžyre protestuoja, jie kūrė taikų judėjimą ir atėjo laikas ES užsienio politikai išplėtoti savo visą potencialą. Atėjo laikas kalbėti už žmogaus teisės e, Timuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje ir visur. Dėkoju, kolegė. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Hanui, kuris kalbės vyriausios įgaliotinės vardu, kaip ir anksčiau. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems už indėlį į šią diskusiją. Diskusijos metu išgirdau nemažai įdomių minčių. Pranešime, kuris parengtas, raginama valstybės narės glaudžiau bendradarbiauti ir daugiau dėmesio partnerysčių kontekste skirti žmogaus teisėms ir demokratijos principų įtvirtinimas. Mes labai kruopšiai išanalizuosime jūsų pasiūlymus ir darysime viską, ką galime, kaip darėme iki šiol, kad vyktų dialogas, vyktų bendradarbiavimas, kuris būtų naudingas <clears throat> tiem, kurie jos siekia. Ponas Brokas išėjo iš salės, bet man atrodo, kad tarp regioninis bendradarbiavimas su pietinėmis e, regiono valstybėmis vis dar neišnaudota galimybė. Vienaip ar kitaip, tikrai didelis ačiū už e, pranešimą, kuris padės mums toliau plėtoti darbą tame regione. Labai ačiū. Prieš. Suteikiant žodį pranešėjų benefijai reikėtų pasakyti, kad buvo labai daug norinčių pasisakyti, bet kažką reikėjo pakeisti, taigi ačiū visiems už diskusiją ir už supratimą. Pone Benifei. Dėkoju komisarė Jums už pasisakymus, dėkoju ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje ir išreiškė savo nuomonės. Mes pabandėme pažvelgti plačiau į šį klausimą, iš įvairesnių perspektyvų. Komisarui norėčiau pasakyti, kad mes labai aukštai vertiname komisijos darbą šiame regione ir jūs matėte tą taip pat ir iš diskusijos. Marija Arena, moterų komiteto vicepirmininkė negalėjo atvykti į šį posėdį ir ji, tačiau jos pozicija yra svarbi šiame kontekste. Ji norėjo atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį visuomenėje, tose visuomenėse, į jų vaidmenį stiprinant šalių ir piliečių atsparumą. mes turime atsižvelgti, žinoma, į kiekvienos šalies realybę, negalime ieškoti čia pateikti kažkokių bendrus visiems sprendimų. Visose šalise yra skirtinga situacija ir negalima į visus žvelgti per tas pačius akinius. Iš pranešimo matyti, ir aš norėčiau to dar kartą pabrėžti, kad mes nebūtinai dėl tos įvairovės turime mažiau galimybių daryti įtakos. Tiesiog reikia tą sąlygiškumą galbūt taikyti griežčiau. Galbūt reikia kalbėti ne tik apie institucijas, jeigu norime sustiprinti visuomenę, tačiau reikia pirmiausia kalbėti apie pilietinės visuomenės organizacijas ir bendravimą su jomis. Komisaras, kalbėdamas apie Siriją, sakė tą patį. Mūsų veikėjas ar subjektas, su kuriuo mes kalbamės, visų pirma turi būti pilietinė visuomenė. Moteris yra būtent tos, kurios dažniausiai kovoja už silpniausių, už labiausiai pažydžiamų visuomenės grupių interesus, todėl jas paminėti yra svarbu. Aš esu įsitikinęs, kad naujoje kadencijoje šis klausimas ir toliau bus labai svarbus ir kad šis regionas ir toliau liks mūsų užsienio politikos strateginių regionų. Ačiū, sako pirmininkas, kolega, jums už pasisakymą ir visiems, kurie liko iki šio posėdžio pabaigos. Rytoj dėl šio pranešimo balsuosime, o dabar posėdį baigiame. Ačiū. Kitas posėdis vyks rytoj. 9 val. darbo atvarkės projektas yra paskelbtas ir jūs galite pasižiūrėti darbo atvarkę interneto puslapyje. Pasimatysime rytoj. Visiems labą naktį.